pasisakys ponė Jūrova. Prašome, ponė komisijos narė. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, komisijos vardu norėčiau padėkoti Jums už sutiktą galimybę pasisakyti tarptautinės Romų dienos progą. Ja minėjome praėjusį penktadienį. Romų diskriminavimas vis dar opi problema visoje Europoje. Tai yra specifinė rasizmo forma susijusi su giliai įsišaknyjusiais stereotipais ir romų stigmatizacija. Ir tie reiškiniai vis labiau plinta. O tai sudaro sąlygas plisti ir ekstremizmui apskritai Europos Sąjungoje. Ir dėl to esame labai susirūpinę. Todėl svarbu yra užimti aiškę poziciją ir užkirsti kelią šiam neigiamam, šiems neigiamiems reiškiniams, kadangi tai prieštarauja ES e, ginamoms vertybėms. Europos komisija numato labai konkrečias teisinės priemonės, kurias adekvačiai gyvendinus būtų pasiekta rezultatų ten, kur jų reikia. Komisija dar labiau suintensyvino darbus tam, kad būtų tinkamai gyvendinami teisės aktai orientuoti į Romų apsaugą. Taip pat esame numatę ir ilgalaikės perspektyvos viziją, kaip reikėtų kovoti su Romų diskriminavimu, kaip reikėtų integruoti Romus į mūsų bendruomenės, į politinį, visuomeninį gyvenimą. Nes tik tai tai leis mums sukurti sveiką, brandžią visuomenę. Šiais metais komisija pradėjo tikslinę kampaniją, kuria siekia kovoti su e, neigiamais apie romus susiformavusiais stereotipais. Mes bendradarbiaujame glaudžiai su žiniasklaidos priemonėmis, taip pat savivaldybėmis e, tam tikrose tikslingai parinktose valstybėse narėse. Kova su Romų diskriminavimu ir nusiteikimu prieš e, čigonus yra mūsų dėmesio centre ir tai yra pirmas atvejis ES istorijoje apskritai, kai pasirodo teisės aktas konkrečiai mm, skirtas apsaugoti romus ir ginti jų teisės. Ir mm, rūpiučio mėnesį esame numatę skelbti ir rom, Romų holokausto tarptautinę dieną, kad tinkamai pagerbtume tuos, kurie kentėjo nuo nacių režimo, nes nuo nacių kentėjo ir Romai. Ir tas istorijos skyrius yra tikrai žiaurus ir kraupus. Europos komisija būtinai ragina Europos parlamentą suformu, su, suformuoti savo rezoliuciją atitinkamą ir persiusti ją tarybai. Ačiū gerbiamai komisijos nariai ir prieš sutikdamas žodį kolegoms, kurie, kuriems yra priskirtas kalbėjimo laikas. Šioje diskusijoje noriu atkreipti dėmesį į kai ką. Čia nebus e, klausimų užduodamų pagal mėlynosios kortelės principą ir taip pat nebus leidžiami spontaniški, pasi, spontaniški pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžių dabar. Ponas Jovieniai, keturios minutės, prašom. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, man tenka garbė pasidalinti įspūdžiais e, savo frakcijos vardu, tarptautinės Romų dienos vardu. Kalbu apie apie vardu. Romai yra e, ta bendruomenė, kurios e, aspektą visiems turi rūpėti - socialinė, ekonominė, integracinė ir taip toliau. Visą tai žinoma. 2011 metais e, vykstant Vengrijos pirmininkavimui buvo parimtas dokumentas Romų strategija. Mes iš tikrųjų didžiuojamės tuo, kad mes atkreipėme tarptautinės bendruomenės dėmesį į Romų bendruomenės situaciją. Svarbu e, pasitelkti visus žmogiškosius resursus, kreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie iš Romų bendruomenės neturi šansų parodyti, ką jie moka, kam jie gabus. Taigi šie žmonės patiria papildomų sunkumų, jeigu nori įveikti tuos barjerus, kultūrinius barjerus, tradicinius barjerus ir taip toliau. E, jiems daug sunkiau pasiekti savo tikslų, net jeigu jiems pavyksta tos faktorius įveikti, jie vis tiek susiduria su diskriminaciniu požiūriu, visuomenės diskriminaciniu požiūriu juos. Taigi Romo, Romams, jų bendruomenį reikia papildomų pastangų, kad jie, jų žmonės galėtų įveikti tuos visus barjerus ir pasinaudoti esamais privalumais. Taigi visuomenės požiūris turėtų keistis, tapti pagarbesnis Romų bendruomenės požiūriu. ES svarbiausia pareiga yra sukurti reikiamas programas, profesinės e, programas, kurios padėtų spręsti šią problemą. Būtent dėl to Romų strategija ragino valstybės narės atsisakyti visos e, esamos segregacijos, diskriminacijos ir buvo raginama taip pat atsisakyti rasizmo. E, jeigu įmamasi veiksmų kartu su Romų bendruomenė, tik tada pavyks įgyvendinti e, mūsų išsikeltus tikslus. Turime kalbėti apie Romų bendruomenę ir ne tik apie ją, turime kalbėti apie šios bendruomenės integraciją ir darbą kartu su ją, jeigu norime tvariai spręsti egzistuojančias problemas. Romų kultūra ir istorija turėtų būti įtraukta į ES jaunimo mokymo programas. Tai padėtų jauniems žmonėms užaukti turint reikiamas, o ne iškraipytas žinias apie 10 milijonų Romų bendruomenę Europoje. ES nusprendė dabar spręsti tai, prie ko taip ilgai nepriejo, ko taip ilgai nesprendė. Ir Be abejo, labai svarbu, kad nuo pat vaikystės būtų dirbama su Romų vaikais, kad jie galėtų aukti E, pasinaudoti samomis galimybėmis. Mokyklose, prieš mokyklinio ūkdymo programuose valstybėse narėse turi būti įtraukti e, visi aspektai susijęs su Romų bendruomenė, kad Romų vaikai sulauktų pagalbos, sulauktų teigiamų požiūrio į save. E, tai padėtų atverti duris į mokyklas. Mes turime taip pat atverti ir bažnyčių duris plačiau, kad solidarumo dvasia galėtų padėti Romų bendruomeniai. Didžiuokimės Romų intelektualais, nes jų pavyzdys padeda e, jauniems Romams siekti savo tikslų. E, turime tokių Romų, kurie baigia mokslus, dirba dabar kartu su mumis. Iš tikrųjų svarbu padėti tūkstančiams Romų e, jaunuolių, kad jie galėtų baigti uh, E, universitetus, baigti mokslus, kad tarp jų būtų dar daugiau gydytojų, mokytojų, inžinierių ir taip toliau ir panašiai. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Soraja Post. Penkios minutės. Prašom, gerbiama kolegė. Dėkoju. Pernai mes diskutavome dėl rezoliucijos susijusios su tuo, kad būti Romų yra problema. Mes kalbėjom apie Romų holokaustą antro pasaulinio karo metu. Rezoliucija buvo patvirtinta didelė balsų dauguma. Europos parlamentas aiškiai parodė, kaip turime dirbti, kad galėtume įveikti tą nusiteikimą prieš Romus. Romai turėtų būti laikomi žmonėmis, kaip ir kiti. Ir tas nusiteikimas prieš Romų bendruomenę turėtų būti gėda Europai. Visi sutinka su tuo, kad nusiteikimas prieš Romus turėtų būti smerktinas dalykas. Tačiau kaip tai įdėkti praktiškai? Neužtenka imti socialinių priemonių. Mums taip pat reikia kovoti su šia specifinė rasizmo forma, mums reikia kad Romų bendruomenės visi aspektai būtų integruojami į mūsų dabartinės visuomenės gyvenimą. Diskusijose apie tai jau kalbėjome. O dabar reikia iškelti reikiamus klausimus, ar, valstybė, ar taryba galėtų užtikrinti, kad valstybės narės imsis priemonių kovoti su nusiteikimu prieš Romus, tą specifinę rasizmo formą. Valstybės narės turėtų parengti labai aiškus konkrečius tikslus ir juos įgyveninti. Europos komisija tai turėtų įvertinti. Priešingų atveju nieko nevyks. Europos komisija turi sukurti taip pat ir postą vyriausiam įgaliotiniui, kurio darbas būtų kovoti su rasizmu. E, rasizmas bet koks turėtų būti smerkiamas ir neleidžiamas Europos Sąjungoje. Turime užtikrinti, kad parlamente nebūtų rasistų nusiteikusių prieš Romus. Ar galite patvirtinti, kad iš tikrųjų Rūpiučio antra bus minima Romo holokausto diena. Mes praėjusią savaitę šventėme Tarptautinę Romų dieną, Tarptautinė Romų savaitė vyko. Didelė dauguma kolegų dalyvavo tuose renginiuose, iš visų politinių frakcijų vyko diskusijos, buvo rengiamos parodos, seminarai. Tačiau galiausiai Nacionalinėse strategijose daug kur buvo pasakyta, kad mes štai iki šiol nesugebėjome įtraukti Romų problematikos į savo strategijas ir spręsti tas problemas. Argi tai galėtume pavadinti visuomenę, kuris sprendžia visas savo narių problemas? Turbūt ne. Žmonės gatvėse ar autobusuose visiškai nesikuklinami rodo savo nusiteikimą prieš Romus. Daug žmonių kalbėjo apie tai man susitikimų metu. Romai gyveno, gyveno kartais, išgirdau sutikimų metu, su šeimom ir vaikais tokiuose taboruose, kur, pavyzdžiui, nėra vandens ar elektros. O kaip su prieiga prie sveikatos paslaugų, kaip galimybė susirasti darbą. Taigi situacija katastrofiška ir veikti reikia jau dabar. mes susikursime priešingų atveju tokią situaciją, kai likęs pasaulis mumis tik baisėsis. Ar mes ES galime palikti likimo valiai, valiai 10-12 milijonų žmonių? Galime juos palikti gyvenčiamiau skurdo ribos? Turbūt ne. Laukti nebėra kada. E, šios, šie žmonės yra eksploatuojami, jais naudojamasi. Didžiosios politinės partijos nesprendžia šių problemų ir štai rezultatas. Mes savo frakcijoje siūlome programą, kurios tikslas būtų numatyti labai aiškius nes, standartus. Mes nesutiksime su status quo. Politinių partijų lyderiai turėtų sitraukti diskusijas. Visi norėtų tai daryti išskyrus gal kol kas abejojančią Alde frakciją. Visi sutinka dėl to, kad Romų klausimas turėtų būti įtrauktas į politinės darbo tvarkės pirmuosius punktus. Tad kviečiu Europos komisiją labai rimtai pažiūrėti šio klausimo nagrinėjimą ir pasiūlyti imtis veiksmų. 2016 metai. Mes negalim ir toliau nieko nedaryti. Dėkoju. Mulțumim, doamna Post. O rog pe doamna Žin. Ačiū, ponė Post. Dabar kalbės ponė Žitnenska. Ačiū, ponė pirmininkė. Slovakija yra viena iš ES valstybių narių, kuriuose yra labai didelė Romų bendruomenė, sudaranti apie 10 procentų gyventojų. Jie nepakankamai išsilavinę žmonės priklauso nuo socialinių išmokų, jie gyveno skurde, diskriminuojami ir, žinoma, juos yra nukreipti įvairiausi stereotipai. Romų vaikai lanko specializuotas mokyklas ir iš tikrųjų jų. Napriek dostupným finančným prostriedkom. Mokyklas lanko tik tai 10 procentų. Be to vaikai, nors ir baigia mokyklas, negali gauti darbo, todėl jie yra, ne, nėra suinteresuoti gerai mokytis. Labai svarbu į visuomenę įtraukti išsilavinusius Romų atstovus. Pilietiniai visuomeniai šią prasme tenka didžiulis vaidmuo, ji turi tiesiog imtis vadovaujančio vaidmens. Ir aš esu labai patenkinta, kad praėjusią savaitę parlamentas Janui Cibulai buvo atverta galimybė Šveicarijoje patekti į parlamentą. Dar šiandien mes minime Tarptautinę Romų dieną. Aš manyčiau, kad tik tai švietimas ir išsilavinimas padės mm, užpildyti tą spragą tarp Romų ir kitų visuomenės sluoksnių atstovų. Labai svarbu, suprasti, kad be mūsų pagalbos Romai neišsiverš iš to uždaro rato ir mes turėtume tiesiog ištiesti jiems pagalbos ranką, bet tu mes turime suprasti, kad nieko nedarant situacija dar pablogės. Mlinar, ačiū. Gerbiama komisarė, Alde grupė džiaugiasi šiomis diskusijomis Romų dienos proga. Romų atstovai yra persekiojami ir su, sulaukia nepatogumų visose gyvenimo srityse. Nediskriminavimas yra viena iš svarbiausių ES vertybė, tačiau siekiant kovoti su diskriminacija ir su stereotipais nukreiptais į kitus žmonės yra uh, ekonominis vystimasis. Ekonomika gali užtikrinti lygias teisės visiems. Jeigu mes pažvelgtume į vietos situaciją, tai suprastume, kad uh, Romų atstovai neturi lygių teisų, jie yra atskirti, gyvena blogose gyvenimo sąlygose, prastose būstuose ir to mes negalime toleruoti. Mes negalime būti patenkinti nacionalinėmis Romų integravimo strategijomis, kurios yra tik tai surašytos ant popieriaus. Europos parlamentas turėtų labiau įsitraukti ir tapti proaktyviu, stebėdamas, kaip šios strategijos yra įgyvendinamos pagal savo kaštus ir pagal rezultatus. Mes visi atsakome už tai, kad būtų imta, im, imtasi veiksmų ir kad būtų laikomasi ir užtikrinamos pagrindinės teisės. Ernst 3.30. Tarptautinė Romų diena iš tikrųjų netink, netinka kokioms noms uh, E, suoigoms renginiams, kuriuose yra organizuojami folkloro renginiai. Romai gyvena jau daugiau negu 600 metų Europoje, o 600 metų, mano manimu, yra pakankamas laikas būti suvoktam kaip e, e, savas visuomenėse ir kaip draugas, kaip kaimynas. Tačiau Be to, e, Romų atstovai niekada neinicijavo karo, jie yra jau dabar pasaulio piliečiai. Jie Kanados e, rašytojas Rodot Lee sakė, kad Harry Stoika, gitaristas arba Romanio Roza, Mariano Rosenberg, boksininkas Vilhelmis Troimanas, kaip ir tie 500 milijonų Romų žmonių. Romai taip pat buvo žudomi e, koncentracijos stovyklose. Romai visada teigia, kad jie nenori savos valstybės, nenori išpažinti kokios nors specifinės religijos, jie nori gyventi taip kaip visi, dirbti kaip kiti, kurti savo šeimas, Tiesiog jie nenori jokių privilegijų, nenori ypatingų teisių. Ko Romai nori? Jie sako, kad jie nori lygių teisių, lygių galimybių ir jie neturėtų baimintis pasakydami, kad yra Romai. Mes jau pavargom, pavargome, sakom, sako jie, teikti, kad mes esam tokie pat kaip ir kiti ir kad mes nesame kokie nors našlaičiai tarp mūsų. Jeigu iš Vokietijos, pavyzdžiui, po 17 metų gyvenimo šioje valstybėje į Kosovą yra gražinami Romų atstovai, tai tai yra iš tikrųjų didžiulė mūsų laikų gėda. Rasizmo ir taut, atskirų tautų arogancijos laiko laikais mes turime kovoti už pasaulį, kuris yra orus ir priimtinas visiems. Mažos Romų iniciatyvos ir organizacijos šioje kovoje nedaug ką gali laimėti. Aš tiesiog norėčiau padėkoti už šią diskusiją padėkoti visiems, kurie dalyvauja kasdieninėje kovoje už Romų teises. Centras, centrui Berlyne, Göttingene, Romų parlamentui Budapešte, Citanos, Gitanos, Ispanijoje. Tokių organizacijų yra Rumunijoje, Bulgarijoje, kurios siekia integruotis į visuomenę. Šitos iniciatyvos tiesiog skirtos nekalbėti, o dirbti įrodyti, kad žmogaus teisės yra nedalomos ir vienintelė teisė ir prielaida yra būti žmogumi. Raimki, jums 30. Ačiū, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos, gerbiami visos Europos Romų atstovai. Europos Romų diena verčia mus priminti tuos sunkumus, su kuriais jau šimtmečiai susidarė mūsų tai kontinente Romai. Paminėti tą neteisingumą, su kuriuo susidarė kasdien Romai. Mes visi turime prisimti atsakomybę už tai, kad Europa taptų įtrauki ir kad baigtųsi prieš Romus nukreiptos įvairios tendencijos bei priešiškumas. Mes galime kurti kovos su diskriminavimu teisės aktus, galime numatyti vienodas sąlygas, siekti vienodo būsto, tačiau reikėtų veikti konkrečiai, galbūt ir naudoti struktūrinių fondų lėšomis kovojant su diskriminacija. Vien politikos kovojant su diskriminavimu nepakanka. Mes turime dėti pastangų įvairiose gyvenimo srityse. ES gyvena maždaug 11 milijonų Romų ir jie yra svetimi mūsų bendruomenėse, kadangi juose stereotipiškai vertinami Romų atstovai, nors jie atstovauja mūsų tautybių įvairoviai. Jeigu taip elgsimės, mes šitų priešiškų tendencijų nesustabdysime. Aš kaip e, e, Romų aktyvistų e, artima bičiulė, norėčiau jų vartų pasakyti, kad jie nenori daugiau prašyti pagalbos ir aš nenorėčiau padėkoti kitiems už pagalbą jiems. Tiesiog aš manau, kad politinėje diskusijoje mes turėtume suprasti, kad tai yra savaime suprantamas dalykas ir labai malonu, kad norėčiau padėkoti Erikai, Nina, David, Elena, visiems kurie leido kartu su jumis kovoti su priešiškumu Romams ir kovoti už jų socialinę įtraukti. Domnul Carver, un minut și 30 de secunde. Ačiū dabar, panas Karveris, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, Tik prisiminčiau pokalbį su savo tėvu, kuris man kažkada sakė, nepamiršk iš kur atkeliavai, nepamiršk kas esi, tik tai tai suvokęs e, deramai e, elgsėsi ir eisi per gyvenimą. Iš tiesų, čia labai panašu į Romų situaciją. Reikia suvokti, kokia yra Romų situacija. Ir aš esu kaip tik vienas iš parlamentarų, vienintelis tikriausiai Britų parlamentaras, e, kuris yra kilęs iš e, Rumunijos e, Romų. Todėl visiškai suprantu Romų situaciją ir esu rašęs laiškus, kuriuose pareiškiu savo nerimą man kylantį. Nes vis kyla sunkumų mūsų bendruomeniai dėl įvairiausių teisės aktų. Taip pat ir Jungtinės karalystės holokausto komisija kreipiausi. Nes ir tie pusę milijono e, užgesusių gyvybių turi būti kaip nors tinkamai prisiminta ir pagerbta kaip žiaurus istorijos faktas. Taigi parlament, gerbiamas parlamento pirmininkė, mes turime aiškę savo poziciją išsakyti ir aš tikrai nesustosiu to daręs. Ačiū ir dabar žodis komisijos nariai. Dėkoju, ponius ir ponai. Ačiū už tikrai įkvepiančią diskusiją. Galėčiau pasirašyti po kiekvienu jūsų išsakytų žodžiu. Dėkoju už klausimus, kuriuos iškėlėte. Pone Saraja Post sakė, kad reikia daryti ir daryti daug, bei daryti tai čia ir dabar. Mes komisija tikrai darome daug, investuojame daug į įvairius sprendimus, dėje ne visie veikia. Situacija negerėja, kaip tik prastėja. Ir Romai iš tikrųjų yra. which uh, are affected by, by this atmosphere in society. Į, į Romus žvelgiama neretai su panieka, su pašaipa ir tikrai nuolatos keliu savo pati tą klausimą, kodėl mums nepavyksta pasiekti mūsų norimos politikos rezultatų. Uh, ir išvelgčiau tris kertinės problemas. Pirmas dalykas yra tikslinės priemonės, kurias reikia numatyti socialinės apsaugos, švietimo srityje, sveikatos apsaugos srityje. Reikia padėti šeimoms su vaikais, o valstybėse narėse matome, kai kaip tik už tuos sektorius, už tas rytis atsakingos skirtingos ministerijos. Ir kaip tik nacionalinėse strategijose dabar jau pamažu yra atspindimas tas faktas, kompetencijų pasiskirstimas pagal sritis ir tikimės, kad situacija pagerės. Toliau yra antras dalykas. Man regis, kad reikia dar labiau stengtis įtraukti romus į mūsų visuomenę, nevyriausybinės organizacijos čia puikiai veikia, jos nulatos palieko, palaiko ryšį su Romais. Ir todėl turime galvoti ir apie NVO finansavimą. Nes toms organizacijoms nuolat labai sunku pritraukti lėšų, kad galėtų adekvačiai veikti. Ir jeigu skirtumėm daugiau lėšų NVO, tikrai kai kurių projektų būklė būtų mm, labiau patenkinama ir jie galėtų būti tesiami ilgiau negu kad dabar. Na, o taip pat trečias dalykas, reikia dar daugiau veiksmų, norint pakeisti situaciją, kadangi tai nėra paprasta užduotis. Tai yra kompleksiškas uždavinys, kovojame su stereotipais, iš ankstiniu nusistatymu ir tokių dalykų neišrausi su šaknimis e, per vieną naktį. Todėl reikia daugybės įvairiausių priemonių tarpusavį suderintų, taigi stovėkime petys į petį ir suvokime, kad darome jau kai ką, bet e, esame ryštingai nusiteikti daryti ir daugiau. Ačiū.